pradėtos būdžiamosios bylos Anglijos teisme. Laikantis taisyklių, šis prašymas perduotas Teisės reikalų komitetui. Galiausiai Socialdemų frakcija informavo pirmininką apie tai, kad Renato Soru iš šios frakcijos pasitraukė ir